Daugeliu europiečių tai yra labai svarbus, svarbus momentas ir mes tam, kad įspręstumėm šį klausimą, pabandysime pasiūlyti pereinamasis priemonės. Ačiū. Ačiū Jums, komisarė. Ponios ir ponai. Pono Langeno pranešimą nagrinėti baigiame, balsuosime rytoj vidurdienį. Visiems labai ačiū, dabar pereiname prie kito darbo tvarkės klausimų. Pono Stolojan pranešimas. Finansiniam konglomeratui priklausančių finansų subjektų papildoma priežiūra. Ir pradėsime nuo pono Stolojano. Žodis būtent jam pranešėjui keturios minutės. Thank you, Ačiū, ponia pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti savo kolegoms šešėliniams pranešėjams, nuomonės referentams ir kitiems šio parlamento nariams, kurie prisidėjo rengiant šį pranešimą. Taip pat norėčiau padėkoti tarybos ir komisijos atstovams už puikų bendradarbiavimą trialogo susitikimuose kuriems pirmininkavo ponia Sharon Bowles. Taip pat norėčiau padėkoti ponui Vanes, e, kuris e, buvo mūsų patarėjas svarbiais klausimais. Kalbant apie finansinį konglomeratą sudarančius finansinius subjektus, jie kelia didelės grėsmes e, dėl savo koncentracijos konfliktų uh, interesų, atsiprašau, konfliktų ir taip vadinamosios grupinės rizikos, nes yra išduodami leidimai e, ir yra derinamos skirtingos finansinės e, paslaugos. E, dėl šios priežasties finansinį konglomeratą sudarantys finansiniai subjektai turi būti tinkamai prižiūrimi ir kontroliuojami. Europos komisija nori papildomą priežiūrą vykdyti dviemis etapais. Pirmajame siekiama pakeisti esamą direktyvą, numatant sektorinės direktyvas. Antrasis žingsnis 2012 metais bus pateikti pasiūlymą dėl naujos direktyvos, kurioje e, būtų numatytas numatyti, numatyta galimybė e, išsamesniems debatams šio klausimu. Taigi tiek taryba, tiek komisija, tiek parlamentas puikiai sutarė, kaip būtų galima pakeisti šią direktyvą pirmajame etape. Pirmiausia, Reikia įtraukti mišrę veiklą vykdančias finansų kontroliuojančiasias bendrovės į priežiūros institucijų veiklą. Tiksliau, priežiūros institucijos turėtų galėti prižiūrėti šias mišres bendrovės. Taip pat yra svarbus testavimas nepalankiausiomis sąlygomis, kurį būtų galima atlikti e, visiems finansinį konglomeratą e, sudarantiems finansiniams subjektams. Svarbu, kad priežiūra vyks per jungtinį komitetą. E, taip pat bus e, atsižvelgiama į ankstesnę mokumo antrąją direktyvą. Atsižvelgiant į tai, kad antrajame etape mūsų pranešime yra ir peržiūros nuostata, mes norime, kad komisija persvarstytų papildomos priežiūros aspektą nereguliuojamiems subjektams, e, dirbantiems e, tam tikrose srityse. Tais atvejais, kai e, fin, mišę veiklą vykdančių finansų kontroliuojančiosios bendrovės priklauso mišrioms grupėms. Jos yra labai svarbios, jų vaidmuo finansų rinkose yra labai svarbus. Turime numatyti testavimą nepalankiausiomis sąlygomis e, grupės lygmenių. Ačiū kolegui Stolojan. Žodis komisarui Barnie, prašom. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, ponai deputatai, ponė pirmininkė Sharon Bowles ir aš pats, ir ponė Svinborn minėjo transatlantinį dialogą, jo svarbą ir būtinybę koordinuoti mūsų pastangas. Dažnai, kai vykstu jungtinės valstijas, mes prisimename skirtumus tarp, tarp bankų sektoriaus veikimo jungtinėse valstijose ir Europos Sąjungoje. Tų skirtumų yra nemažai. Pirmiausia, Europoje bankų sektorius 3 ketvirčius, ekonomikos sektorius finansuoja jungtinėse valstijose 1 ketvirtį. Bazelis 1, bazelis 2 e, yra tos taisyklės, kurios bus taikomas 8, 8 tūkstančiams bankų. Daugiau, jų to tarpu, kai jungtinėse valstijose tų bankų bus žymiai mažiau. Pone pranešėjau, ponas, jūs teisingai paminėjote, koks svarbus yra konglomeratų sektorius. Būtent dėl to Europos komisija sveikina susitarimą ir noriu padėkoti visiems, kurie siekia, kad šis procesas būtų užbaigtas. Noriu padėkoti poniai Bols, ponui Stolant pranešėjui, Piteriui Skinneriui, ponui Lambertsui ir, ir Knut. Norėčiau taip pat padėkoti ir tarybai, pirmininkavusiai Belgijai ir Vengrijai, kurios padėjo žengti šiuos žingsnius pirmin. Finansų konglomeratai, e, bankų ir draudimų grupės yra labai specifinės institucijos. Tai yra tam tikras verslo modelis, kuris veikia neblogai, tačiau krizė parodė, kad čia šiame sektoriuje reikia sustiprinti kai kuriuos e, direktyvos aspektus dėl finansų konglomeratų. Būtent dėl to komisija ir pateikė šį savo siūlymą. 2010 rūpiūtį tai buvo padaryta, siekiant pakeisti direktyvą. Taryba ir parlamentas sutarė dėl šių pasikeitimų, tad finansų konglomeratų priežiūra žymiai pagerės ir išnyks iki šiol egzistavusios spragos vadinamieji mišrus holdingai bus įtraukti į kapitalo direktyvo taikymo apriepti, lygiai taip pat ir draudėjai, draudikams. Ir šios institucijos bus prižiūrimos žymiai efektyviau. Visą tai prisidės prie finansų stabilumo stiprinimo. Ypač noriu padėkoti pranešėjui, ponui Stolojan, už lemiamą vaidmenį, nes jo atliktas darbas padėjo pagerinti direktyvą daugeliu klausimų. Nes iš pradžių komisija savo padinime siūlyme nekalbėjo apie šiuos aspektus. Testavimas nepalankiausiomis sąlygomis ir mišraus komiteto vaidmuo, kuris padidėja, atsižvelgiant į šį dokumentą, yra labai svarbus teisėkūros paketo elementai. Papildoma priežiūra yra numatyta alternatyviems fondams taip pat yra labai svarbus dalykas. Skaidrumo siekis taip pat yra labai svarbus aspektas ir kai dėl atitikties lentelių. Norėčiau tarti žodį. Tema čia yra sunki. Trilogo sustikimo metu šis klausimas buvo keliamas. Noriu padėkoti ponui deputatui Portas. Šis, jis kūruoja šį klausimą Europos parlamente. E, tuo būdu galima geriau suvokti sunkumus iškylančius taryboje, geriau suvokti, su kuo susiduria Europos komisija sprendžiančios klausimus. Tačiau šios lentelės turėtų parodyti, kaip į nacionalinę teisę buvo perkelta ši direktyva. Aš manyčiau, kad tai turėtų būti e, tas dalykas, kuris papildys valstybių narių darbą atliekamą perkeliant į, nacional, į nacionalinę teisę ES teisės aktus. Tai padės geriau priimti teisės aktus. Ir aš siūlau taip pat šią nuostatą, kaip ir jūs pats siūlote, įtraukti šį siūlymą į galutinį e, siūlomą teisės aktą. Dėkoju. Pirmininkė, dėkoju. Dabar jų teisės reikalų komiteto vardu kalbės ponas Bodų. Minutė, prašau. Ačiū. Investuotojų kompensavimo sistemos buvo pagerintos suderinant su bankininkystės standartais. Noriu paminėti, kad mes net turime vienodai vertinti komercinių bankų ir kitų bankų, nors abis rytys turi būti apsaugotos, tačiau reikia apsaugoti e, ir investuojančios į vertybinius popierius. Aš manau, kad reikėtų derinti skirtingas schemas ir aš tikiuosi, kad parlamentas pritars mano asmeniniam pakeitimui, pagal kurį uh, yra šių nuostatų taikymas išplečiamas ir Bulgarijai, ir Rumunijai. Ačiū. Dabar frakcijų vardu ponas Kineris, dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu pasveikinti poną Stolojan, e, poną Vanes taip pat. Jis daug prisidėjo rengiant šį pranešimą, taigi jam taip pat reikėtų padėkoti. Visi labai sunkiai e, dirbo, na beveik visi, siekdami sutarimo dėl šio teisės akto. Ir mūsų priimamas teisės aktas e, labai svarbus. Aišku, kai ko pasigėda, pasigėdome iš mokumo antrosios direktyvos. Um, Labai svarbu įtraukti ir transatlantinį aspektą, rengiant šios teisės aktus. Tikriausiai žinote, kas atsitinka, kai įmonės įsitraukia į tokias machinacijas, kurios yra per sudėtingos. Nepriklausomai ar tai bankai, ar draudimo įstaigos, ar vertybinius popierius parduodančios institucijos, e, jie visi susiduria su rizika. Komisijos nary, noriu pasakyti, kad transatlantiniai klausimai vis dar aktualūs. Ir ypač turiu pasakyti komisijos nary, kad mes kol kas e, nematome, kad ES ir JAV komisijoje būtų um, diskutuojami šie klausimai. Labai svarbu pabrėžti testavimo nepalankiausiomis sąlygomis um, atitikties lentelių svarbą. Tai, kad jos buvo įtrauktas į e, šį tekstą, yra sėkmė. Aš manau, kad šis teisės aktas prisidės prie didesnės vartotojų apsaugos ir kitų uh, ES institucijų apsaugos. Ačiū. Dėkoju, ponui Skinner. Kalbės ponė Sharon Bowles. Dvi minutės, prašom. Liberalų frakcijos vardu. Dėkoju. Kalbant apie finansinių laboratų priežiūrą, svarbiausia yra užtikrinti, kad bus tinkamai vykdoma reguliavimo E, funkciją, tačiau svarbu, kad visiems būtų e, užtikrintos vienodos veiklos sąlygos, kad būtų sąžininga konkurencija. Tai apima keletą pakeitimų, kurie buvo pateikti. Svarbiausia yra, kad visa rizika būtų numatyti, kad būtų galima išvengti teisės aktų dubliavimosi ir manau, kad laimė visos institucijos galiausiai susitarė dėl to, jog yra būtina priimti šį teisės aktą, nes sudėtinga buvo e, taisyklę surinkti iš atskirų pabirų teisės aktų. Aš manau, kad atitikties lentelės yra gyvybiškai svarbus dalykas, nes tai yra viena iš ES institucinės priežiūros sistemos dalių. Atskiruose sektoriuose svarbu jas taikyti, kad būtų galima matyti, kokios yra galimos išimtis, dėl ko buvo susitarta. Uh, E, manau, kad vieninga e, atsiskaitimo sistema taip pat yra svarbus dalykas. Tai padės įgyvendyti techninius standartus, dėl to buvo susitarta. Dėl to priežiūrą vykdyti bus lengviau. Kaip jau buvo pasakyta, testavimas nepalankiausiamis sąlygomis yra numatytas, tačiau dar nėra būtinas. Ir kaip sakė pranešėjas, jeigu tai būtų būtina. E, dėl to, kad jie būtų būtini, reikės susitarti papildomuose dokumentuose vėliau. Dėl peržiūros E, sutarimas buvo pasiektas. E, buvo numatyta taikyti griežtesnę priežiūrą tiems finansiniams konglomeratams, kuriuos galėtume paninti stambiais. Aš nematau, kodėl negalėtume tos priežiūros, griežtesnės priežiūros pradėti vykdyti jau dabar, kodėl negalėtume siekti daugiau. Rezultatas yra neblogas, tačiau kita peržiūra, manyčiau, turėtų būti ta, kuri padės mums žengti toliau. Uh, Ir manyčiau, kad tai būtų mūsų visų labui. Dėkui poniai Bols, dabar ponas Gygaut. Žalių frakcijos vartų prašom. Ja. Pusantros minutės. Mielos kolegės, mėly kolegos, ponia Stolojan, ponia Barnie, mes taip pat manome, kad šis pranešimas yra reikalingas siekiant padaryti pakeitimus 2002 metais parengtame, blogai parengtame teisės akte, tai buvo direktyva dėl finansinį konglomeratą sudarančių subjektų. Teisinė prasme teisinga, kad mes darome tam tikras pakait, pake, pakeitimus. tai, kad bankai, draudimo įstaigos, vertybinių popierių pardavėjai įgaus stipresnių kompetencijų ir kad e, priežiūra bus taikoma ir šiems subjektams parodo, kad atskirimo principas e, atskiriant priežiūros institucijas į e, tris skirtingas E, tai rodo, kad mes vis dėlto nepasistumėjome tiek toli prieki, kiek reikėtų. Gaila, kad svarbiausi klausimai atsidūrė peržiūros dalyje. E, tikėjomės, kad pavyks parengti e, gerą, stiprų teisės aktų, aktą. Tikimės iš pono komisijos nario Barnie, kad taip pasiseks padaryti ateityje. Mūsų pilietės ir piliečiai taip pat e, laukia tam tikrų žingsnių iš mūsų. Šis žingsnis yra per didelis, kad jis būtų padarytas nesėkmingai, todėl dar yra daug sričių, kurias reikėtų patobulinti. Morganti. Labai ačiū. Pon, ponas Morganti, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. įvairūs subjektai, kuriuos vadiname konglomeratais, apima įvairias sritis. Sunku juos išskirti kažkokias atskiras kategorijas ir sunku taikyti e, teisės aktus. Labai daug sunkumų kilo čia, kadangi buvo krizė e, ir dabar reikėtų užpildyti spragas, kurias, kurios vis labiau ryškėja. Naujos e, stebėsenos įrangos e, turėtų veikti bendrai. Bendras jungtinis komitetas taip pat yra labai nebloga mintis, turbūt reikėtų pabandyti nustatyti taikymo sritį ir tą padaryti labai tiksliai, kad būtų išvengta konfliktų, e, kurie e, susilpnintų tas tikrinančias institucijas. Tai, kas vyksta finansų rinkose, reikalauja naujų taisyklių, kurios apimtų visą europinę dimensiją. Ačiū. Dėkoju. Dabar pradėsime spontaniškų pasisakymų procedūrą. Ir pirmiausia, žodį suteiksiu poniai Jelenai Basesku. Vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pradėti nuo sveikinimų ponui Stolojan. Iš tiesų e, šis direktyvos projektas reikalingas tam, kad būtų pagerinta rizikos valdymo praktika, papildomas stebėsena finansinių institucijų e, yra toks dalykas, kurį mums padiktavo globalizacija. Finansinė krizė išryškino labai didelius trūkumus e, banko sektoriaus stebėsenoje. E, to tikslas yra stebėti, kaip veikia finansinėme sektorėje pačios didžiausios grupės. Kai ko negalima stebėti papildomai dėl tam tikrų e, jų juridinių ypatumų. E, Ir aš norėčiau pabrėžti, kad finansiniai konglomeratai būtų stebimi vienodai, kad visa tai būtų harmonizuota. Tokiu būdu būtumėm, e, sus, sustiprintumėm nuostatas, pagal kurią vyksta stebėsina e, Europoje. Ačiū. Dabar O dabar žodis poniai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 Tokiu būdu sumažinsime rizikas e, rinkose. Aš pritariu, kad reikia sumažinti esamas rizikas ir e, turėsime atkurti finansinių rinkų stabilumą. Turime pakeisti e, naują direktyvą ir tikiuosi, kad ypač pasiūlyti uh, testavimai nepalankiausiamis sąlygomis sumažins finansinį konglomeratą sudarančių finansinių subjektų riziką. Ačiū, ponė parlamento narė, dabar Žan Paukosės. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau su, e, pas, pareikšti vieną pastabą ir prašymą. Pirmiausia, pastaba. Dėka pono Stolojan e, darbo galėjome pasiekti sutarimo pirmojo svarstymo metu ir taryba e, galės galų gale baigti dėrėtis dėl kitų trijų klausimų. Jūsų pirmininkė norėčiau paprašyti suteikti žodį ponui Bodiui. Jis e, tiesiog su painiojo tekstą ir turėjo pasisakyti teisinės, teisinio komiteto vardu. Čia e, prašau kaip EPP koordinatorius. Ačiū. Thank you, Mr. Chairman. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ši papildoma priežiūra turėtų padėti sumažinti sisteminę riziką, kurią kelia šie konglomeratai finansų rinkose. Suprantama, reikės e, numatyti papildomą priežiūrą, kuri būtų taikoma kapitalo rinkoms, bankų sistemoms ir visoms susijusioms rinkoms. Tad mes turime numatyti reikiamą priežiūrą, nereikėtų, kad jį persitengtų su kita priežiūra, kuri jau taikoma kitai grupiai konglomerato, kuriai priklauso e, vienas ar kita finansinė institucija. E, nacionalinės priežiūros institucijos turėtų būti pirmiausia atsakingos už šią priežiūrą. Dėkoju. Dėkoju, ponė deputatė. Dėkoju. Kuriame labai e, sudėtingą sistemą. Reikia imtis veiksmų, kurie prisidėtų prie geresnio reguliavimo, pakertant rizikų priežastį. Geresnė, teisingesnė kontrolė turėtų tapti mūsų prioritetu. Turėtume aiškiai suvokti, kokioje situacijoje esame. Turime persvarstyti priežiūros reikalavimus ir pasinaudoti esamomis galimybėmis. Ačiū. E, ezzel befejeződtek a KSDI keretében elhangzott hozzászólások. E, megkérem Michel Barnier. Noriu padėkoti kalbėjusiems, o dabar suteiksiu žodį ponui komisijos nariui Barnier, e, kuris pasakys savo baigiamąjį žodį. Ačiū pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti visiems pasisakiusiesiems. Jie pratėsi pono Stalojano mintis Norėčiau dar keletą pastabų ir keletą patikslinimų pateikti. Ponas Skinneris, ačiū jam už klausimus, ačiū už kompetenciją. Aš kaip ir jūs, ponė Skinneri, galvoju, kad tas tekstas labai bendrą stebėsieną, konsoliduotą stebėsieną sutvirtins. Kaip ir jūs, aš galvoju, kad tai įeis į G20 programą, labai dažnai minėjau tą programą ir ponė Basesku ją paminėjo, ne vienas sektorius, ne vienas produktas ar veikėjas neturėtų išsprūsti iš e, protingos stebėsenos. Ponas Sikirskis taip pat minėjo tą bendrą stebėseną. Pone, pone Skinneri, kai diskutavome Junktinėse valstijose E, iš tiesų, norėčiau pasakyti, kad labai daug laiko tam skiriame. Ir tas tekstas, kuris buvo minėtas su ponu Langenu e, dėl nebiržos išvestinių, prie, išvestinių finansinių priemonių, labai daug dėl visko buvo tartasi techninėje plotmėje ir su amerikiečiais ir panašiai. Ir pavyzdžiui, e, jungtinėse valstijose tai, kas vyksta, visos tos diskusijos, ponės Skineri, iš tiesų yra labai intensyvios, labai turtingos, tikrai nieko nepražiūrime nepamirštame, nieko nepaliekame nuo šalyje. Dar dėl konglomeratų iš tiesų labai aiškiai pasisakiau apie juos, kada kalbėjau su amerikiečių ministru ir aiškinau, kad šį klausimą, kuris yra būdingas europiečiams, mes išsamei spręsime. Tai kiek leidžia mūsų kompetencija. Kol kas šie klausimai, ponė Skinneri, transatlantinėme dialoge nekela, nekeliami, jungtinėme bazelio forume taip pat. Tai, aišku, objektyviai turi tam tikros prasmės, nes e, e visi svarbų žaidėjai šiame žaidime. Ponis, ponė Bols e, minėjo, kad e, yra pasiektas geras rezultatas, e, kad tos koreliacinės lentelės taip pat įtartos tekste ir kad tai yra gerai. Pone Gigault, ponas Gygol sakė, kad reikalingas konsoliduotas, e, konsoliduotas e, stebėsena. E, ne vienas pasisakantisis tą minėjo. Taip iš tiesų 2012 arba 2013 metais yra numatytas peržiūrėjimas. Ir mes padarysime viską, kas įmanoma, nes jūs, ponė Gigaut, ką padarėte, visi tie peržiūrėjimai yra tik pirmas etapas. E, peržiūrėjimo pakete apie konglomeratus e, dar šnekėsime, apie nišų komitetą šnekėsime ir pasižiūrėsime, kaip e, mokumo 2 paketo nuostatas pritaikyti. Tai yra specifiniai momentai, kurie liečia ne, tiek Europą, ne tik Europą, bet ir kitas svarbės įmonės visame pasaulyje. 2012-2013 e, metais tas darbas turėtų pasistumėti konkrečiau į priekį ir mes pabandysime tą padaryti su visa mums darančia jėga ir drąsa. Ačiū. Pirmininkas. Biztos úr, și acum dau cuvântul domnului. Labai ačiū. Aš norėčiau suteikti žodį ponui pranešėjui, ponui Stolojan. Žodis jums. Dėkoju, pane pirmininkė. Dar kartą noriu padėkoti tiems kalbėjusiems, kurie diskusijų metu iškėlė keletą temų, Dėl dalies iš šių klausimų mes ilgą laiką diskutavome trilogo posėdžiuose. Kai kuriuos pakeitimus pateikė mano kolegos. Svarbiausia kliūtis, su kuria susidūrėme ir dėl kurių nesutarėme šiais temoms, buvo e, poveikio analizės trūkumas. Turime neužmiršti, kad kalbame apie finansų sektorių, kuris yra ypatingai jautrus bet kokiam reguliavimui. Ir kiekviena reguliavimo priemonė turi savo kainą. Tad turime veikti labai atsargiai, kai siūlome reguliavimą e, subjektams veikiantiems šiame sektoriuje. E, tikiuosi, kad komisija galės jau kitą met, kaip ir pati siūlė, pateikti